il presidente. andiamo. Kolegė, kolegi, e prendiamo posto per cortesia. Mėly kolegos, prašom susėsti ir pratęsime posėdį. Dabar informuosiu Jūs apie antrojo rinkimų raundo vicepirmininko postus rezultatus. Balsuovo 651, 663 galiojantis biuleteniai, kandidatai, kurie gavo absoliučią daugumą ir yra išrinkti, yra ponas Kolaja ir ponas Papadimulis. Respektyvamente. Respektyvamente l'onorevole Kolaja con 4. Taigi, ponas Kolaja gavo 406 balsus. Ponas Papadimulis 401 balsą. Kiti kandidatai. Ponas Kastaldo gavo 288, ponas Krasnodemski 261 balsą ir ponia Bicoto 142 balsus. Aišku, galiu pasveikinti išrinktus narius ir atitinkamai pagal mūsų darbo tvarkos taisyklės vicepirmininkai užima tokios vietas pagal rinkimų rezultatus. Tik dar turime vieną dar vicepirmininko postą, kuris yra neužpildytas. O tai reiškia, kad turi, turime surenkti trečią balsavimo raundą. ir jeigu niekas neprieštarauja, siūlau balsuoti elektroniniu būdu šiame etape. Bet aš turiu oficialiai paklausti, ar kas nors prieštarauja šiam pasiūlymui. non vi sono eventi. E- Atrodo, kad nėra prieštaravimų. Todėl aš suprantu, kad likusie kandidatai po antrojo balsavimo raundo dar nori kandidatuoti, jeigu niekas nepasisakys Tai darome prielaidą, kad tie patys kandidatai dar kandidatuoja. Taip pat turiu jūsų paklausti e, skaidrumo vardan. Ar visi nariai salėje turi savo balsavimo korteles? Quindi devo presumere che tutti sia. Taigi Suprantu, kad visi galite balsuoti elektroniniu būdu. Prašom. Pone pirmininkė, gavome informaciją apie rezultatus. Galbūt galima padaryti 10 minučių pertrauką techniniams pasitarimams. 10 minučių pertrauką. Non lo devono chiedere i presidenti? Eh, prego, onorevole prezidente Zanni, a lei la parola. Pone Zanni, prašau žodis jums. Dėkoju. Mūsų frakcija prašo, kad eh, būtų balsavimas papiriniais biuleteniais, kaip kad buvo daroma per pirmosius dviejus balsavimo raundus. Pirmininkas, tokiu atveju Tokiu atveju elektroninio balsavimo. Na, galbūt galima būtų balsuoti parlamentų rūmose dėl elektroninio balsavimo. Kas balsuoja už elektroninį balsavimą? Na, ar norėtų kas nors pasakyti už elektroninį balsavimą? Ar kas nors norėtų pasisakyti? Prego, onorevole Corbett. Ponas Kovič, prašau. Taip, ponė Pirmikė, manau, kad tai stopytų labai daug laiko, būtų geriau pasinaudoti šią sistemą. Sistema simnaudoja, veikia puikiai. Balsavimas išlieka slaptas, taigi visiems turėtų tikti, būtų galima greičiau balsuoti ir efektyviau. Allora, mettiamo in votazione. Dėkoju. Taigi tuomet balsuosime dėl, bals, dėl to, ar balsuojam bus elektroniniu būdu. Taigi, kas už, prašau, pakelkite ranką. Kas prieštarauja? Kas susilaiko? Gerai, pasiūlymas patvirtintas. Però per rispondere alla domanda sollevata dal collega. Toliau Norime atsakyti į kolegos išsakytą prašymą suteikti dėktis minučių pertrauką. Galiu suteikti penkių minučių pertrauką ir tada vyks elektroninis balsavimas. on va commencer. Kolegė ir e kolegė, riprendiamo la seduta. Pradėsime. Kolegos, tęskime darbą. Quindi le candidature sono sempre quelle, no? Non ci sono i nomi?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 Allora, colleghe e colleghi. Kolegos. Prašau visus susėsti. Visų prašau susėsti kolegos.